Good afternoon, everybody. And... Labą dieną visiems. Pradedame posėdį. Ir aš toliau kalbėsiu švedų kalbą, Hej och eh, hjärtligt välkomna allihopa. Det är kul att se er igen. Taigi, laba diena, labai malonu matyti visus po vasaros atostogų. Pirmiausia, pradėsime nuo balsavimo netrukus. Pirmiausia, formalus darbo atvarkės klausimai. Pirmasis klausimas koordinatorių posėdis, kuris pasibaigė. Antrasis darbo atvarkės tvirtinimas. Pasiūlymų pakeisti darbo tarkė nėra, todėl laikome ją patvirtintą. Toliau pirmininko pranešimą. Pranešimai pirmasis, vienintelis pranešimas yra tai, kad surenksime bendrą posėdį su žmogaus teisų pakomitečiu spalio 9 dieną. Pas mus apsilankys e, jungtinių tautų ypatingai pranešėja smurtai moterų atžvilgių klausimą, ponia Majo. Taigi pateiksime Jums visą informaciją apie šį renginį vėliau. Ketvirtas klausimas. Pirmininko pranešimai apie koordinatorių rekomendacijas. Tikriausiai protokole matėte tą informaciją. Taigi, ar norite ką nors dar pridėti prie protokolo? Jeigu taip, pateikite savo pastabas. Penktasis klausimas. Seni protokolai, kuriuos reikia patvirtinti Liepos 13-14 dienos ir rūpjūčio 20-30 dienos posėdžio, tai yra 2011 metų posėdžio, jeigu nėra prieštaravimų šiems protokolams, siūlau juos patvirtinti. Taigi, toliau balsuojame. Pirmiausia, balsuosime dėl vystamą bendradarbiavimo finansinės priemonės nustatymo. Ir prašau ponę Kratsą, ar ji nori pasisakyti, prašom. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να συμπληρώσω ιδιαίτερα πράγματα από αυτά που είπαμε την τελευταία. Ačiū pirmininkė, neturiu nieko naujo nuo paskutinio karto, ką galėčiau pridurti. Išanalizavom pakeitimus, noriu labai padėkoti kolegoms kurie pateikė pakeitimus tarpusavio supratimo dvasia, iš tikrųjų tai leis patobulinti tekstą. Mūsų bendras tikslas yra užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų integruota visose srityse ir labai svarbu, aišku, kad būtų atitinkamas finansavimas numatytas, atskiras finansavimas tiems tikslams, nes moterims visur yra reikalinga parama, ypač siekiant mažinti diskriminaciją ir užtikrinant lygi, moterims galimybės dalyvauti visose gyvenimo srityse. Ačiū, pradedame balsuoti. Ir balsavimą praves anglų kalba, kaip paprastai. Taigi pradėsime, jeigu jau pasirengėte. Pirmiausia, kompromisai. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau, pakeitimas keturi, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 44 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Taigi daug pakeitimo atkrenta. Toliau devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Atsiprašau, pamiršau balsuoti dėl 46 pakeitimo. Prieš 9 pakeitimą reikia balsuoti dėl 46 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtintas. Toliau. 49 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. 50 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dešimtasis atkrenta, šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 55 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 56 už, prieš susilaiko patvirtintas. 13 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 57 už, prieš susilaiko patvirtintas. 7 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 59 žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštrauja žodiniam pakeitimui? Ne. Todėl galime balsuoti dėl 59. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 60 už. Prieš susilaiko. Man atrodo, reikia patikrinti. Tikriname 60 pakeitimo balsavimo rezultatus. patvirtintas. 15 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 61 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 62 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Tai reiškia, kad 16 atkrenta, toliau 8 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 64 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 9 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau 67 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 68 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 69 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 70 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Tai reiškia, kad 19 pakeitimas atkrenta, toliau 20 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 71 už, prieš susilaiko patvirtintas. 73 už, prieš susilaiko patvirtintas. 72 atkrenta, toliau 74 už, prieš susilaiko patvirtintas. 75 už, prieš susilaiko patvirtintas. 21 už, prieš susilaiko patvirtintas, 22 už, prieš susilaiko patvirtintas, 76 už, prieš susilaiko patvirtintas, 77 už, prieš susilaiko patvirtintas, 78 už, prieš susilaiko patvirtintas Man atrodo, kad reikia patikrinti 78 pakeitimą. Elektroninis balsavimas. Atmestas. Toliau 79-asis už, prieš, susilaiko patvirtintas. 80-as už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad reikia patikrinti 80-ąjį pakeitimą elektroninis balsavimas. Patvirtintas. 81 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 82 už, prieš, susilaiko atmestas, 83 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 10 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas toliau. 85 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 86 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 87 už, Aštuoniasdešimt septintasis, kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 88 kas už prieš susilaiko. Reikia patikrinti 88 pakeitimą elektroniniu balsavimu. Atmestas. Toliau 89. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 25. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. Toliau 28 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 29 už. Prieš susilaiko patvirtintas, 30 už, prieš susilaiko patvirtintas, 31 už, prieš susilaiko patvirtintas. Tai reiškia, kad antrasis pakeitimas atkrenta, toliau 32 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dabar 34 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 35 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 36 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 37 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 38. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Penktasis atkrenta, toliau 39. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 40. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau balsuojame dėl visos rezoliucijos elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta aiškia dauguma. Labai ačiū pranešėjai. We then continue to vote on. Toliau balsuosime dėl biudžeto. Hannibal salėje nėra, tai aišku, jie ir nepasisakys. Tai tada iš karto balsuokime. Pradėkime nuo 62-21 pakeitimo. Kas už? Prašom pakelkite rankas. Kas prieš? Man atrodo, reikia iš naujo balsuoti. Pasitikrinkime elektroniškai dėl pakeitimo 6221. Prašom balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau 62.00. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 62.23 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 62.03. Kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, reikia pasitikrinti dėl 6203. Prašom balsuoti elektroniškai. And the vote is closed. It... Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 6204. Kas už, kas prieš, susilaiko Man atrodo, turime pasitikrinti. 6204, prašom balsuoti elektroniškai. The vote is closed. It's adopted. Balsuoti baigime, priimta. Toliau 6217. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 6205. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta Man atrodo, turime pasitikrinti elektroniškai dėl 6205. Prašom balsuoti. The vote is closed. It's adopted. Balsuoti baigiame, priimta. Toliau 6206. Kas už? Kas prieš? Susilaiko, priimta. 6222. Kas už? Kas prieš? susilaiko, atmesta. 6201, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 6207, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 6208, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta Priimta 6209, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta 6216, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 6210, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta 6220, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta Atmesta. 62.11. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 62.24. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 62.18. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 62.12. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 62.13. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 62.19. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 62. 14 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 62.14 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 62.15 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 62.02 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl viso, ne, nebalsuosime dėl viso dokumento, jokavau. Pereikime prie kito darbo tarkės punkto. Okay, we then going to vote on the EU 2011 report on Toliau balsuosime dėl ES 2011 metų politikos darinamumo vystimosi labo ataskaitos ir suteiksiu žodį nuomonės referentiai poniai Šeškovai. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms už pateiktus pakeitimus. Mane nustebino tai, kad kai buvo pasiūlyta kai kuriuose pakeitimuose, reikėtų kai kurios punktus iš viso išmesti. Liepos mėnesį vyko diskusija šiame komitete, jos buvo labai trumpos, kadangi nedaug buvo dalyvaujančių. Tačiau tuomet jokių prieštaravimų išsakyta nebuvo. Ir komisijos atstovai taip pat pasakė, kad mano parengta ataskaita yra priimtina. Taigi, noriu padėkoti dar kartą visiems už bendarbiavimą ir noriu palinkėti sėkmės balsuojant. Thank you very much for that. Uh, we then start to vote on the... Ačiū už tai ir tada pradėsime balsuoti. Uh, amendment 1. Pirmas pakeitimas, kas už, Pakelkite rankas, kas prieš susilaiko atmesta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Tai reiškia, trečias ir penktas pakeitimai atkrenta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas, dešimtas e, vienodi pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11. Už prieš susilaiko priimta. 12. Už prieš susilaiko priimta. 13. Už prieš susilaiko priimta. 14. Už prieš susilaiko priimta. 15. Už prieš susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 18 už, prieš, susilaiko, priimta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 21 pakeitimas už, prieš. Mm, reikėtų pasitikslinti dėl 21 pakeitimo. Balsuokite elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 24 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 20. Dabar balsuosim dėl 25 pakeitimo. Pasitikslinsime dėl 24. Balsuokite elektroniniu baltu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 26-28 yra vienodi pakeitimai, priedas prie 25. Tai balsuom dėl 26 ir 28, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. Dar patikrinsime 26-28 balsavimo. Balsuokite elektroniniu būdu. Patvirtinta. 29 pašalintas. Tada balsuokime dėl 27 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 30 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 32 už, prieš, susilaiko. Dar kartelį elektroniniu būdu dėl 32 e, pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 33 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet sunku pasakyti. Taigi dar kartelį balsuokime. Balsuokime dėl 33 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Taigi balsuosime dėl 35 ar 38 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Taigi 36 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta patvirtinta. Tai reiškia, kad 37 pakeitimas atkrinta, 39 kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. 40 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 41 už, prieš susilaiko patvirtinta. 42 už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Taigi balsuokime dėl, visus, dėl visos rezoliucijos, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ačiū labai. Okej, okay, då eh, går jag tillbaks till... Eh, Taigi, vėl toliau kalbėsiu švedų kalbą. Nes balsuoti jau baigiame. Ir kitas darbo tarkės klausimas yra devintasis, tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos lyčių lygybės instituto ekspertų forumo nariais. Šiame, šis apsikeitimas nuomonėmis yra pirmasis šiame komitete po to, kai ekspertų grupė buvo suformuota. Taigi dabar turime progą padiskutuoti su jumis, išklausyti jūsų nuomonės apie jūsų patirtį, apie tai, kaip jūs dirbate, puiku su jumis susitikti. Turime 45 minutės su jumis pasikalbėti. Aš daugiau laiko nebešvaistysiu jūs pristatinėdamas ir noriu pirmiausia tiesiog šiltai jūs pasveikinti čia pas mus, ponia Madaraga. Ir noriu suteikti jums žodį ir leidžiu jums apsispręsti, kas pradės kalbėti. Taigi, Labadiena dar kartą. Labai ačiū už tai, kad pakvietėte mus į šį komitetą. Manau, kad dėl to, kad yra netiek daug laiko, aš labai detaliai neprisistatinėsiu tą padariau prieš keletą metų, kuomet galėjau papasakoti apie savo darbą nediskriminacijos srityje. Tuo metu buvo ne, viena, ne, viena, ne vienas kandidatas ir jūs įtraukite mane į ekspertų grupę. Manau, kad to pakanka įžangai. Žinoma, aš norėčiau Jums pataiky, papasakoti, ką mes dirbame su institutu. Na, ne viskas einasi puikiai. Pirmiausia, papasakosiu apie tai, kas e, vyksta gerai. Ir po to papasakosiu apie tai, kas, kas nėra taip gerai. Papasakosiu apie savo vaidmenį, apie mūsų vaidmenį ir apie galimus potencialius patobulinimus ir baigdama pateiksiu prašymą jums ateičiai. Taigi, kas yra gerai? Kai kas institute gerėja. Institutas pradeda skelbti ataskaitas. Rengiame, įrenginėjame dokumentacijos centrą įvairiams e, temoms, pavyzdžiui, sportui prieš moteris skirtą temą. Taip pat vykdome mokymus. Yra ir kitų veiklos sričių, kurios pradeda veikti. E, rengiami biuleteniai kur kalbama apie ataskaitas ir apie instituto veiklą. Na ir turiu pasakyti, kad jau pats laikas e, pasiekti tam tikrų rezultatų. Žinoma, tokį institutą įkurti sunku, sunku įdarbinti darbuotojus, vykdyti tyrimus. Tai užtrunka keletą metų ir tik po to gauni kažkokių rezultatų. Viskam reikia laiko. Na, bet e, galų gale mes matome, kad rezultatų jau turime. Nenoriu kalbėti dabar apie mokslinių tyrimų ar mūsų tyrimų apskritai turinį. Dabar toliau norėčiau pakalbėti apie tas sritis, kur netaip puikiai viskas sekasi. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Europos komisija pagal tam tikrus teisės aktus, taip pat dalyvauja ekspertų grupėje. Malonu, kad komisijos atstovai čia taip pat yra. Taip puiku. Tačiau e, visą tai reikėtų daryti šiek tiek aukštesnių lygmenių. Komisija turėtų įsitraukti į forumo ir administracijos darbą. Ir čia pažangos nėra daug. Toliau, darbuotojai ir vadovybė. Aš esu pati iš Niderlandų ir esu įstikinusi, kad jūs uh, žinote, kad mes kalbame labai tiesiai, taip ir darysiu. Kalbant apie darbuotojus, du dalykai krenta į akis. nemažai darbuotojų, mano nuomonė, nepakankamai daug žino apie lyčių, e, apie lygias galimybės, apie diversifikaciją. Galbūt jie yra studijavę tuos klausimus universitete, galbūt turi tam tikros patirties, pavyzdžiui, statistikos srityje, tačiau dažniausiai tai yra vien tik intelektinio ligmens žinios. Jie neturi patirties kaip antros rušies piliečiai. O mes, kaip institutas, turėtume turėti minimalų žinių lygį apie e, lyčių galimybių klausimus. Man atrodo, kad to minimalaus lygmens pasiekti dar nepavyko. Dar vienas rytis, kur ne viskas puikiai sekas, yra politikos rytis. Kai kurie darbuotojai nežino, kaip ES veikia apskritai, kokie yra skirtumai tarp komisijos, parlamento ir tarybos. Žinoma, galime surenkti techninę diskusiją apie tai, tačiau kalba, kalbama apie politikos sritis, tai yra būtinos žinios. Ką reiškia, kad e, prezidentas Olandas yra numeris vienas Prancūzijoje? Pavyzdžiui, žinios apie tai, kokią, kokią įtaką bankų krizė daro moterų gyvenimui, jų darbui ES ir panašiai. Kai išgirstu, kad bus iš naujo deramasi dėl Pekino platformos pagrindinių tezų, tai manau, kad mes turime taip pat galvoti ir apie tai, kokia yra dabartinė politinė situacija. Daugelis darbuotojų nežino, kas vyksta komisijoje, komisijos kasdienėme darbe. Ir kadangi tokių bendrų žinių trūksta, tai ataskaitos ir kita veikla nebus artimai susijusi su kasdienė politika. Rekomendacijos, nors ir gerai, kad ir pagristos, neatspindi politinės realybės ir tai yra apgailėtina ar apgailestautina. Taigi, kaip matote, Kaip žinote, sunku sudominti žurnalistus mūsų darbu. Ir jeigu žmonės e, nežino, ką jūs, ką, ką dirbi, tai galbūt e, e, dirbi nebūtinai naudingą darbą. Mes, aišku, dažniausiai stengiamės laikytis darbo programos, atlikti savo darbą, tačiau jeigu turi tokią darbo programą, e, reikia joje atsižv... prie atsižvelgti taip pat ir e, aktualius klausimus. Na, ekspertų tinklas pradeda veikti, turime daug ekspertų iš įvairių šalių, bet ar viskas veikia gerai? Iš tiesų, Aš pati net nežinau, aš tiesiog tikiuosi, kad institutui ekspertų veikla yra naudinga, tačiau ekspertai, kurie yra aktyvus, e, sutinka dėl to, kad jie nežino, ar jų mintis pasiekia institutą ir kas daroma su jų patarimais. Taigi, rezumuojant, nėra pakankamo ryšio tarp instituto ir ekspertų. Žinome, kad yra stebėsenos organizacija iš vairių valstybių narių, e, ten dirba žmonės, ekspertai taip pat atstovauja savo šalis, tačiau jie yra traukti į ekspertų grubės dėl to, kad dėl, dėl savo žinių konkrečioje srityje. Taip pat yra darbdavių atstovų, moterų klausimų lobistų, profsąjungų ir taip toliau. yra įsteigtos darbo grupės, viena dirbanti su Pekino e, rodikliais, o kita dirba su Europos lyčių indeksu. Ir šiai pastarai darbo grupiai aš pirmininkavau. Ekspertų forume ir darbo grupėse mes susidarėme su tomis pačiomis problemomis kaip ir ekspertų tinkle. Neaišku, kas daroma su tuo, ką nuveikia būtent ekspertai. Ir tai mūsų nemotivuoja. Daug žmonių yra pasirengę diskutuoti apie tai. Kai kurie žmonės sako, kad galiu, jeigu taip viskas vyksta, aš galiu, aišku, savo laiką skirti kam nors kitam. Ir todėl dėl to mes turime pagalvoti ir tikiuosi, kad e, instituto vadovybė greitai imsis veiksmų. E, žinoma, e, vadovybėje sunku dirbti, yra ekspertai, komisija, daug dalyvių, tačiau tai yra jų darbas. Kaip žinote, ekspertų forume turime ir pakaitinius narius, pavyzdžiui, kolegė čia iš Ispanijos. Taigi dirbti yra gana sudėtinga. Tačiau aš manau, kad mūsų vaidmuo yra svarbus. Dėl to, kad kartais kai kurie žmonės atsovauja savo šalis ir nedrįsta visko tiesiai išsakyti, bijodamėsi to veiksmio. Mes neturėtume to bijotis. Manau, kad naudos nebus daug, jeigu tiesiog sėdėsi ir nediskutuosi, nesikalbėsi su kitais. Po savo posėdžių mes nusinčiame ataskaitas, tačiau e, girdėjau, kad e, jums tai tos ataskaitos tiesiog nepatenka. Aš galbūt baigsiu savo pasisakymą, nors ir nelabai, galbūt palankiai išnekėjau, bet taip jau yra. Manau, kad būtų išmintinga sekretoriato atstovą pasiūsti į forumo sustikimus, kad būtų galima perduoti informaciją. Pirmininkė, jeigu leisite uh, pasakyčiau, kad norėtume žinoti iš anksto, kada tas atstovas atvyksta. Taigi, komunikacijos, komunikacijos trūksta, ji neveikia pakankamai gerai. Prieš vasarą e, pas jūs atvyko instituto direktorius, direktorė, mus taip pat juk reikėjo pakviesti, tačiau e, dabar, kai mes čia atvykome, nieko nėra iš instituto vadovybės jie turėtų būti suinteresuoti išgirsti tai, ką mes ar jūs galite pasakyti apie institutą. Jeigu jūs e, mus paskirstite kitai kadencijai, tikiuosi, kad taip ir įvyks, tuomet aš norėčiau, kad būtų pagerinta pati komunikacija. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų galėtų du kartus per metus susitikti su koordinatoriais ir apsikeisti informaciją. Taigi, pabaigai galiu pasakyti, jog sklando gandas, kad Europos komisija kentina e, sujungti lyčių lygybės institutą su kitu institutu. Nežinau, kiek tai yra teisinga, tačiau gandas yra rimtas. Man atrodo, kad reikia aiškiai aiškumo šio klausimu ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėte tokį klausimą aptarti. Kokia nauda? Kokia iš to sujungimo bus nauda? Apie ką reikėtų pagalvoti? Iki šiol e, kitas institutas buvo susijęs su žmogaus teisėmis tikiuosi, kad aš pakankamai atvirai išsakiau savo nuomonę ir dabar noriu e, pasiklausyti diskusijos. Ačiū. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pido perdón por, por la voz. Labadiena, visų pirma, noriu atsiprašyti už iškimusi balsą, bet šiek tiek peršalau. Šimtų procentų remiu tai, ką pasakė kolegė Vilim. Nenoriu kartoti to, ką jį jau išsakė. Bet aišku, visą tai, ką jį pasakė, labai remiu. Noriu pasakyti, kad visų pirma, aš buvau paskirta kaip pakaitinė narė ir po to dėl tam tikrų priežasčių aš turėjau galimybę dalyvauti šešiose iš devinių ekspertų forumų sutikimų. Ir man tai buvo didžiulė garbė, bet tai taip pat e, sukūrė tam tikrą netikrumo jausmą, nes mes nieko met nežinojame, koks bus darbo testinumas užtikrintas. Kaip kolegė jau sakė, ji pirmininkavo vienai iš darbo grupių ir aš turėjau galimybę atsiprašau, aš neturėjau galimybės dirbti tose darbo grupėse ekspertų, nes aš nežinau, kiek galėjau dalyvauti tokiame darbe kaip pakeitinė narė. Ir po to, po truputėlį, kaip ir iš paaiškėjo, kad aš dirbu kaip ir nuolatinė narė taip pat ir, ir galbūt tikrai uh, būčiau labai norėjus dalyvauti ekspertų grupių darbe, nes būtent ten keičiamas į mintimis, ten yra aptariami esminiai klausimai. Taigi gaila tų prarastų galimybių. Dabar vertinant to instituto ir ekspertų formų teigiamas ir neigiamas pusės, uh, Mm, reikėtų pasakyti, kad aptariant įvairias temas, ekspertų forumai dažnai posėdžiaudavo pagal labai intensyvę darbo atverkę, laiko būdavo labai mažai, dalyvių, norinčių pasakyti, labai daug ir labai sunku būdavo dirbti, nes iš tikrųjų buvo daug įvairių šalių atstovų, kurie norėjo savo pozicijas išsakyti ir, ir mes. Uh, Labai norėjome išgirsti įvairių šalių, įvairių institucijų pozicijas, tačiau Bėda buvo ta, kad nieko met nežinome, kas vyks toliau, kaip bus su mm, kitais forumais. Labai dažnai būdavo, kad susirenkame į forumą ir matome visiškai naujus veidus, testinumo nėra darbe, tai buvo didelė problema. Tačiau, kai buvo, tai buvo. Uh, teko dirbti taip, kokia buvo situacija. O dabar įvertinčiau mm, bendrą darbo formę per trejus metus ir e, galime pasidžiaugti, kad in, pats institutas e, augo, stiprėjo, personalas pasikeitė, dabar dauguma yra nuolatiniai darbuotojai. Uh, kurie mm, tikrai yra užsibrėžę labai plačius užmojus, kurie labai noriai dirba, tačiau, žinoma, labai svarbu užtikrinti ekonominį stabilumą, kad darbą būtų galima tęsti, kad būtų garantijos, kad būtų galima užmėgsti glaudžius ir nuolatinius ryšius su kitomis institucijomis, su kitais centrais, kurie dirba lyčių lygybės srityje. Mes visuomet esame labai dėkingi už įvairių indėlį, mintis, kuriomis pasidalyja kitos institucijos su mumis. Reikia pasakyti, kad darbas tikrai nėra lengvas šią srityje. Institucijos kūrimas nuo nulio yra pakankamai sudėtingas procesas. Ypač, kai kalbame apie tokią milžiniško dydžio organizacija kaip Europos e, Sąjunga ir e, tas institutas įkurtas nedidelėje valstybėje Lietuvoje, tačiau jis jau įsteigtas ir veikia ir manau, kad tai mm, reiktų pripažinti. Tai e, vis tik tai apgailestauju, bet turiu pasakyti, kad per pastarosius trejus metus instituto atliktas darbas nėra plačiai pripažintas nesusilaukė didelio atgarsio, nors iš tikrųjų organizacija įkurta ir dirba jau treji metai, vis tik tai ji nėra plačiai žinoma Europoje netgi nėra žin, pakankamai žinoma tame sektoriuje, kuris dirba lyčių lygybės klausimais. Ir tikrai e, tas institutas neveikia kaip toks pagrindinis atramos taškas e, šiems klausimams, kaip kad turėtų būti. Ir aš turiu tai pasakyti, nes man atrodo, kad tai yra mano darbo dalis. Ir vienas iš dalykų, kuriais tengiasi pasirūpinti formas, tai būtent informuoti žmonės apie Europos lyčių lygybės institutą, apie tai, kokį darbą šis institutas atlieka ir stengdamėsi skleisti tą informaciją, mes suvokėme, kad tikrai niekas nieko nežino apie šį institutą ir apie jo atliekamą darbą. Man atrodo, vienas iš geriausių to pavyzdžių yra tai, kad, pavyzdžiui, kuomet žiniaslaida įsitraukdavo, kažkiek buvo įtraukiama į tą bendrą darbą, tai tuomet informacija pasklisdavo daug geriau. Taigi labai svarbu yra pasirūpinti, kad informacija būtų skleidžiama ir kad institutas tikrai būtų plačiai žinomas, kad taptų tikrų atspirties tašku visiems tiems, kurie dirba šioje srityje. Tai, man atrodo, būtų svarbiausias dalykas. Ir tam, manau, labai svarbu būtų turėti tam tikrą kelio gairių planą, kad galėtumėm galbūt būti gyveninti labiau praktinio pobūdžio priemonės ir e, tikrai kai kuriuose srityse yra tikimasi greitos reakcijos ir praktinių sprendimų ir aš manau, kad tą institutas ir turėtų padaryti. Aš ypač galvau, kad labai svarbu, kad institutas taptų um, atramos tašku ES valstybėms narėms, kuomet jos rengia lyčių lygybės programas ar šios srities politikos priemonės. Lyčių lygybės institutas buvo steigiamas kaip institucija, kuri turėtų įgyvendinti Europos komisijos lyčių lygybės politiką, tačiau manyčiau, kad reiktų pasakyti, kad kol kas dar taip ne, nevyksta. Uh, ir informacijos komunikavimo strategija buvo nekart aptariama ekspertų forume. Mums Buvo paaiškinta, kad e, dėl tam tikrų gal ekonominių priežasčių, gal dėl to, kad labai sudėtinga įtraukti visas 27 valstybės narės į šį darbą, tas darbas nepakankamai gerai vyksta, taigi aš manau, kad daugiau reikia skirti dėmesio informacijos plėtimo tinklams, komunikavimo strategijai, kad tikrai informacija pasklistų daug plačiau. Reikia dirbti galbūt tokiais klausimais kaip instituto logotipas dalykas, reikia mm, paminėti tokius dalykus, kaip kad pavyzdžiui mm, kalendorius Europos moterų lyčių lygybės klausimams skirtas, tačiau daugiau kokių tai tokių konkretesnių priemonių dėje negalėčiau paminėti. Taigi, manau, kad didžiausia problema, kad institutas nėra pakankamai plačiai žinomas ir nėra laikomas šios ryties atramos tašku Europoje. Dar vienas mm, dalykas, galbūt čia reikėtų kalbėti apie strateginius dalykus. Pavyzdžiui, gal jeigu institutas galėtų mm, skirti tam tikras dotacijas kai kurio valstybėms narėms ar galėtų dalyvauti gyveninant vienokias ar kitokias programas mm, įvairiose valstybėse narėse, galbūt tai galėtų padėti skleisti informaciją apie šio instituto darbą. Aš nežinau, kiek tai būtų įmanoma įvertinant iš, iš ekonominio finansinio požiūrio taško, tačiau reikėtų galvoti apie instituto ateitį. Uh, Jau penkeri metai praėjo nuo šio instituto steigimo pradžios ir man atrodo atėjo laikas įkvėpti naujos gyvybės e, šiam institutui. Reikia galvoti apie naujas struktūras, reikia galvoti apie naujas darbo tvarkės, reikia galvoti apie darbą grupėse, reikia galvoti apie statistikos, rodiklių rinkimą ir, ir jau perėti reikia prie konkrečių veiksmų. Galbūt aš kalbu sudėti sudėtinga tema, tačiau aš manau, kad instituto e, svarbą galima vertinti pagal praktinius veiksmus. Ir manau, kad atėjo laikas pasiūlyti imtis praktinių veiksmų, e, ypač tai turėtų, manau, atsispindėti kitų metų strategijoje ir institutas turėtų galvoti apie vienodą užmokestį, moterų didesnį skaičių, didesnį dalyvavimą sprendimo prieimimo organuose, turėtų galvoti apie platesnį darbą verslo pasaulyje, apie lankstų darbo grafiką, kad būtų galima geriau e, derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Aš manau, kad institutas turėtų sutelkti dėmesį į būtent tokias rytis ir tuomet žmonės pamatytų, kokį konkretų darbą institutas atlieka ir kad tai realiai turi atgarsio jų valstybės narėse. Manau, kad lygiai grečiai būtų galima dirbti ir taip pat, pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip mm, smurtas lyčių pagrindų ir tokį darbą galėtų pradėti institutas, po to būtų galima tą darbą tęsti valstybės narėse. Ir aš manau, kad ir um, reikėtų galvoti apie vyrų vaidmenį e, naujoje visuomenėje, kur viskas paremta lygiomis teisėmis. Reikia galvoti apie naują visuomenės modelį, apie naujas kryptis, e, kuriomis turėtų e, sekti valstybės narės. Aišku, mes dirbame skirtingų greičių, kiekviena valstybė juda skirtingų tempų, bet aš manau, kad reikia strategijas tenktis derinti, nes tai yra raktas į ateitį ir Tik tokiu būdu mes galėsime kalbėti apie Europą, kur visi būtų e, lygus prieš įstatymą ir turėtų vienodas galimybės. Jeigu būtų nu-, numatytos sankcijos toms valstybėms narėms, kurios. Mm, jeigu yra numatytos sankcijos valstybėms narėms, kurios pažeidžia ekonominės, e, pavyzdžiui, e, ekonominius kriterijus, ekonominius reikalavimus. Tai aš manau, kad lygiai taip pat turi būti sankcijos numatytos ir toms valstybėms, kurios nesilaiko reikalavimų dėl lyčių lygybės užtikrinimo. Uh, Ir jeigu eina kalba apie valstybę, valstybės, regioninio ligmens organizacijas, tai manau, kad iš tikrųjų čia turėtų būti glaudus bendradarbiavimas su institutu institutu ir turėtų institutas laužiai dalyvauti įvairiose socialiniuose tinkluose, kad tikrai jis būtų labiau matomas. Ir Europos organizacijos, kaip kad pavyzdžiui ir šis komitetas Europos parlamente ar Europos komisija, turėtų e, labiau pasitikėti institutu metu ir suteikti jam reikiamus įrankius, aišku, atitinkamai reikiamą e, biudžetą, reikiamus išteklius, kad institutas galėtų deramai atlikti savo darbą. O dabar, jeigu būtų kokių klausimų, aš mielai juos atsakyčiau. Ehm, Ačiū labai už pranešimus. Labai dėkojame už visą pateiktą informaciją. Ir taip pat labai dėkojame, kad taip atvirai pasisakėte ir tiesiogiai. Mums tai bus labai naudinga. Ir mums taip pat labai svarbu sužinoti, ką jūs darote. O dabar galime pradėti debatus. Taigi dabar pirma kalbėtoja, ponė Bala. Ačiū labai už suteiktą žodį. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už jūsų atvirą pranešimą ir taip pat noriu padėkoti už suteiktą informaciją. Man taip pat neramu dėl instituto vadovybės. Aš manau, kad jie tai turėjo būti pakviesti į posėdį, o gal buvo pakviesti, bet tiesiog netvyko. Jūs sakėte, kad institutas buvo steigiamas e, sudėtingai ir aš taip pritarčiau, jeigu vėl pasidarytume išvadas iš to, ką jūs minėjote tai mums tikrai reikėtų sunerimti. Institutas yra labai svarbi institucija ir tampa vis svarbesnė, tačiau man atrodo, kad institutas dar netlieko to vaidmens, kuris jam buvo paskirtas. Dėl to jis uh, E, nėra atramos tašku. E, žinoma, kad jūs rengiate visokias e, darbo grupės, leidžiate kalendorių, tačiau reikėtų atkreipti dėmetį, dėmesį į instituto veiklą. Kartais atrodo, kad institucijos veikla tiesiog vykdoma viena kryptimi. Tačiau iš tiesų reikėtų remti ir e, pirmininkaujančios valstybės darbą. E, ilgą laiką institutas neturėjo nei tinkamos būstinės, neturėjo pakankamai darbuotojų, dabar jau jis veikia penkerius metus. Ir mes e, nerimaujame. Todėl ar, ar komisija. E, mes manome, kad e, Europos lyčių lygybės institutas turėtų būti nepriklausoma institucija, veikianti visų labui ir naudai. Žinoma, kad e, būtų idealu, jeigu vadovybė ir taip pat ir institutas ir parlamentas geriau komunikuotų, geriau. Kaip jūs ir minėjote, Taip pat e, e, kalbam apie tai, kad Aige ir Fraiga turėtų būti e, sujungtos. Tačiau komitete mes manome, kad, kad institucija turi daug didesnį atsakomybės lauką ir, ir darbo lygis visai kitas. O Mm, Aigos e, darbas yra toksai siauresnis, bet gilesnis. Ir aš manau, kad dabar svarbiausia yra veikti. Ir atsakyti į labai paprastą klausimą, koks, kokiagi yra pagrindinė Aigos užduotis. Ir šis klausimas vis dar yra atviras. Labai dažnai mm, parlamentas gauna išorinius tyrimus, rezultatai dažnai būna labai baisūs. Praeitais, prieš keletą metų gavom ataskaitą apie motinystės atostogas. Ir toj, mm, ta medžiaga, kurią mes peržiūrėjom, paaiškėjo, kad yra labai baisios kokybės. Ir Ir nors šios diskusijos e, vyksta labai seniai, ir mes suprantam, kad tokių tyrimų negalima atlikti visiškai atsitiktinai. Mes e, neprašom aigos nuomonių įvairiais klausimais ir manau dėl to reikėtų sunerimti, nes, nes tai yra jų veiklos srities dalis. 2010 metais buvo prašoma sujungti šias dvi institucijas. Tad nežinau, ar šis komitetas pateikė šį pasiūlymą, tačiau didžioji parlamentarų dalis e, pritarė šiam pasiūlymui ir mane, kad tai gerai mintis. Nors e, mūsų komitete narių nuomonės e, skiriasi šiuo klausimu ir mes dažnai apie tai diskutuojame. Taigi jūsų tinklalapyje atsiranda vis daugiau ir daugiau informacijos, tačiau mano nuomonė e, reikia pasinaudoti jūsų galimybę, jūsų buvimu čia ir pasakyti, kad metinė ataskaita galėjo būti įtraukta į darbo atvarkę. Tokiu atveju mes dar kartą galėtume uh, aptarti šias problemas. Aš turiu pripažinti, kad mes nežinome, su kokiamis problemomis susiduria šis forumas, tačiau kai pateikėte metinę ataskaitą ir kai diskutuojate, kai derinate biudžetą, tai tais atvejais mes turėtume ne tik išgirsti nuomonės apie, apie Aigos darbuotojus, bet ir apie pačią instituciją. Taigi dar kartelį dėkoju, kad čia atvykote ir kad pateikėte tokius atvirus komentarus. Manau, kad mes visi esam susirūpinę. Ir gėda, kad tie patys pasiūlymai visi traukiami į darbo tvarkę. Parlamente susidaro nuomonė, kad institutas yra per brangus ir nebūtinai naudingas. Ačiū labai, žodis poniai Gabriel. Ačiū pirmininkė, savo ruoštų aš irgi noriu padėkoti mūsų dviems ekspertėms, kurios pristatė labai tikrai Mm, įdomius pasisakymus ir išdryso mm, aiškiai viską pasakyti, nevinioti žodžių vatą ir tikrai noriu padėkoti uh, poniai Bauer už visą pristatytą e, problematiką ir noriu sugrįžti prie tų aspektų, kuriuos jūs išryškinote savo pasisakymuose. Aš manau, kad tikrai SAM komitetas galvoja, jog reikia gerinti komunikavimo politiką tarp instituto ir, ir komisijos, reikia taip pat gerinti mūsų bendarbiavimą, ypač kai nekalba apie keitimas informaciją, mūsų svarstomų e, klausimų analizę ir taip toliau. Aš manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį būtent į tuos dalykus ir aš du pagrindinius tokius žodžius iš, į, į, į, įsiminiau iš jų pasisakymų. Su pirma, matomumas, kitas dalykas būtų patikimumas, tvirta reputacija. Taigi, Dėl to matomumo aš galvoju, kad reikia daug konkretesnių dalykų, daugiau konkrečių veiksmų. Ir pirmame pasisakymė minėjote, mūsų, minėjote indėlį indėlį, kur kad e, pateikėte tą indėlį, bet nežinote, kaip, kaip būtų jis panaudojamas vėliau. Tai iš tikrųjų gal būtų tokia problematika, kad mm, yra ta analizė, statistika instituto renkama, tačiau nėra praktikoje yra panaudojama. Tas ir yra problema Ir čia nėra kokie gandai, kaip jūs ir aiškiai girdėjote, kad lab, yra tam tikrų minčių sujungti pagrindinių teisių instituciją ir lyčių lygybės institutą. Aišku, yra tam tikrų argumentų, svarių pakankamai argumentų, paremtų, aišku, krizės sumetimais, krizės dalykais. Tačiau um, mes ir iš instituto e, labai gyvos reakcijos sulaukėme, ypač po parlamento balsavimo šio klausimu. Dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymus ir dar, daly, dar vienas e, dalykas, ką Jūs kalbėjote apie mm, e, ekspertų lygmenį ir tikrai man keista buvo išgirsti, kad kai kurie ekspertai nėra pakankamai apmokyti, ne visuomet žino praktinius šios ryties klausimus, neišmano pakankamai savo ryties. Taigi, noriu paklausti, kaip jūs mm, parinktumėte tuos žmonės, kad jie turėtų tinkamą apmokymą, tinkamą kvalifikaciją, kad tikrai būtų ir skaidrumas užtikrintas, bet ir patikimumas užtikrintas, kad tikrai ekspertai, kurie dirba, atitiktų tuos kriterijus, kuriuos jūs taip aiškiai apibrėžėte. Kaip tai reikėtų padaryti? Ir dabar dar dar norėčiau sugrįžti prie strategijos klausimo. Aš džiaugiuosi, kad institutas e, numato 2013 metais imtis specifinės komunikavimo e, strategijos su atitinkamais nacionaliniais ir, e, ir, ir europiniais subjektais dirbti. Taigi aš noriu paklausti, kaip jūs galvojate, kad būtų galima pagerinti keitimas informaciją tarp instituto ir moterų komiteto Europos parlamente ir kaip jūs ketinate sustiprinti padidinti instituto darbo matomumą. Antras klausimas būtų būtent dėl to, mm, kaip institutas Mm, numato dirbti, ar būtų koks mechanizmas e, sekti mūsų komiteto darbą, stebėti, kuriuose srityse mes gilinamės ir kaip, kaip institutas numato būtent aktualizuoti savo darbą, kad jis irgi dirbtų tą kryptimį, e, kur mes dirbame, kad jo darbas būtų aktualesnis mums, e, kad rezultatus galėtumėm geriau panaudoti, kad mūsų bendarbiavimas pagerėtų tarp FAM komiteto ir, ir instituto. Kaip žinote, moterio komitetas organizuoja parlamente įvairius klausimus įvairiais e, aktualiais klausimais, tačiau dėje instituto atstovų pasigendame labai dažnai. Taigi ir, ir norėčiau e, paklausti, aišku, institutas jau yra dirbęs įvairiais tokiais klausimais, tačiau mes neturėjome galimybės išgirsti instituto ekspertų nuomonės e, atitinkamais klausimais, kurie mums buvo tokia aktualūs, kaip jūs galvojate, kaip būtų galima pagerinti tą situaciją. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Moterio teisų komitetas tikrai labai remia jūs, tačiau reikėtų vis tik tai sureaguoti tokią pakankamai svarę kritiką ir užtikrinti, kad institutas tikrai turėtų um, svarb, labai svarbu indėlį galėtų padaryti um, šioje srityje. Aš manau, kad tikrai reikėtų padirbėti ir labai lauksime jūsų indėlio, kad tikrai tą šiandien išsakytą kritiką, uh, kad ją būtų sureaguota, kad darbas būtų pagilintas, kad būtų tikrai labai praktinis instituto indėlis. Ačiū. Labai ačiū. Nenorėčiau e, per anksti užbaigti šios diskusijos, tačiau mes šiek tiek vėluojame, todėl prašysiu kalbėti tik po tris e, minutės tiems, kuriems dar suteiksiu žodį. Labai svarbu, kad mūsų viešnios galėtų, turėtų laiko atsakyti išsakyti jūsų pastabas. Pirmiausia, pana Gurmai, daugiausia trys minutės. Látom a kedves kollégákat, kedves szakértőket, remélem. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu matyti čia ekspertes. Čia turime tokią taisyklę, kad kartais kai kas iš EPP turi laiko kalbėti kiek nori, o po to socialistams suteikiamas tik tai 3 minutės. Tačiau tiek jau to. Kaip ankstesnė komiteto pirmininkė. Aš visada stengiuosi prisidėti prie instituto darbo. Mes žinome, kaip svarbu atrinkti geriausius ekspertus. Praeitie, kiek pamenu, mūsų komitetui e, pavyko nusiųsti puikių ekspertų į forumą. Taigi buvo priimta gerų sprendimų praeitėje. Aš nustebau išgirdusi, kad jūs esate parengusios ataskaitų, tačiau apie jas mes nieko nesame girdėję. Jau ne pirmą kartą mūsų komitete susidarime su tokia problema, nes mus kartais traktuoja kaip kažkokį pavainikį, kaip nebūtina organizacija. Tas pats dabar atrodo kalbama ir apie lyčių lygybės institutą. Kai institutas buvo įkurtas, atrodo, keletą metų niekas nevyko, prarastas e, biudžetas. E, Lietuva graži šalis, tačiau ji geografiškai yra izoliuota, ten gana sudėtinga yra nuvykti. E, norėčiau sureaguoti tai, ką sakė Edita Bauer. Norėčiau patvirtinti tai, ką jis sakė. Norėtume dažniau susitikti su jumis metų bėgėje, paskaityti jūsų ataskaitas, nes tuomet būtų galima analizuoti ir instituto darbo kokybę. Antra, aš aišku pritariu e, komunikacijos svarbai. Mes juk parduodame produktą, tačiau taip pat juk svarbi ir produkto kokybė ne tik svarbu jį parduoti, bet svarbu užtikrinti, kad kokybė būtų gera, nes e, lyčių lygybė, bendros vienodos galimybės yra reikalas, kuris yra vertas tam to, kad e, būtų skurtas geras produktas. Aš laikysiuos trijų minučių e, laiko limito. Aš manau, kad šis susitikimas labai naudingas. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymus ir aš esu nusteikusi optimistiškai. Manau, kad jeigu pateiksite savo ataskaitas mūsų sekretariatoj, tuomet pirmininkas užtikrins, kad e, mes e, šias ataskaitas taip pat gautume. Žinoma, sako pirmininkas, mes taip ir padarysime. Man labai gaila, kad turėjau e, apriboti jūsų socialistų ir demokratų frakcijos pasisakymo laiką. Tai nėra politinio, ne, ne dėl politinio priežasčių, o tiesiog, kad mums trūksta laiko. Toliau, ponia Baradika. Gracias, presidente. Y en primer lugar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ekspertams už jų pasisakymus, už jų e, nuveiktą darbą po to, kai jas paskyrė šis parlamentas. Išklausėme jūsų pasisakymus apie problemas. E, pavyzdžiui, e, kai viena iš jūsų dirbusi pakatinė nare nežinojo, kokios yra jos pareigos. Tačiau šiandien turime sąžininkai ir atvirai komitete pasakyti tai, ką, štai ką. Aš nemanau, kad už problemas yra atsakingi ekspertai. Ir pirmasis mano klausimas būtų, ar Europos institucijos, pradedant nuo parlamento, pasitiki ir tiki ir remia e, jūsų darbą ir instituto darbą. Taip ar ne? Tai būtų, toks būtų pirmasis klausimas. Ar komitetas teikia paramą uh, institutą, ar valstybės narės remia institutą? Jeigu mes būsime sąžingi uh, patys savo, tai turime atsakyti į šį klausimą. Ne, nes institucijos, pradant nuo parlamento, jeigu jie, jos pasitikėtų institutu, tai santykiai būtų visai kitokio ligmens, nebūtų kvestionuojamas e, jo buvimas, nebūtų kalbama apie sujungimą su kitu institutu. Kai kalbama apie išlaidų sumažimą, tai visuomet e, galima, e, manoma, kad reikia sumažinti išlaidas tose srityse, kurios susijusios su vyrų ir moterų lygybė. Taigi pirmiausia, reikia kritikuoti mus pačius. Ir jeigu mes norime, kad institutas veiktų, tuomet parlamentas kategoriškai turi jį paremti, paremti jo darbą ir apsispręsti iš tikrųjų, ko mes iš jo norime. ar e, institutas turi vykdyti tuos darbus, yra, e, dėl kurių yra sutarusi komisija ir parlamentas. Aš manau, kad taip. Tai yra strateginė kryptis ir tokiu būdu mes galėtume užtikrinti geras, gerus santykius su visomis valstybės narėmis e, ir regionais bei institutais. Jeigu kalbame apie institutą, tai jis turėtų būti atskaitos taškas. Tai turėtų būti nauja, naujoviškų idėjų skleidėjas. E, jis turėtų skleisti tą praktiką, kuri dėgiama kai kuriuose valstybės narėse ir regionuose. Mes puikiai žinome, kad yra sėkmingos patirties, yra puikių priemonių ko trūksta. Mes nepakankamai remiame institutą. Tai nėra eks, pačių ekspertų problema. Juos paskyrė šis parlamentas. O dabar, prasidant naujam procesui, mes nežinome, ar jie bus paskirti kitai kadencijai ar ne. Mes turime konsoliduoti esamas struktūromis, teikti paramą ryštingai, taikant praktinės priemonės, apie ką kalbėjo viena iš eksperčių. Turime pastumėti e, instituto darbą, turime apsispręsti, ar jo pasitikime ar ne, turime teikti jam pakankamą biudžetą ir rimtai žiūrėti jo darbą. Užtikrinant, kad ir kitos institucijos taip darytų. Tokiu būdu galima būtų sustiprinti instituto darbo koordinavimą ir užtikrinti, kad mes visi būtume pasirengę atstovaujantis e, tam tikras šalis ar regionus. Taigi, užtikrinti, kad priemonės būtų perdodamas įvairioms šalims tinkamai e, visą tai koordinuojant ir imantis priemonių Europos lygmenių. Žinoma, pirmiausia, turime kritikuoti patys save, nes mums reikia sustiprinti instituto darbą, tačiau reikia rasti politinę valią, kurios šiuo metu, mano nuomonė, trūksta. Ačiū toliau, panė Lietar. Ja, dank u wel. Ik zal proberen heel kort te houden. Ik wil als eerste. Ačiū, pasistengsiu trumpai. Norėčiau padėkoti abiem ekspertam už labai aiškiai pristatytus pozityvius ir negatyvius aspektus. Manau, kad jeigu gali analizuoti neigiamus dalykus, tai gali po to ir pasiekti pažangos. Aš manau, kad lyčių lygybės institutas gali ir turi naudingai prisidėti prie darbo šioje srityje, kuomet galės tinkamai funkcionuoti. Aš norėčiau užduoti klausimą abiem ekspertam. E, jos e, apžvelgė pagrindinius neigiamus dalykus, tačiau gal jos turėtų bendrą sąrašą, gal jos taip pat galėtų ir rekomendacijas kokias pateikti. Jūs kalbėjote apie geresnį komunikavimą e, tarpusavėje, taip pat ir su mūsų komitetu. Aš manau, kad tikrai būtų galima padirbėti šiuose srityse. Ir norėčiau kreiptis į pirmininką. Gal kitame koordinatorių posėdėje galėtumėm pasitarti ir sutarti, kaip galėtumėm geriau bendrauti su institutu ir taip pat su ekspertų forumu. Ir man atrodo, kad ir ponia Bauer apie tai kalbėjo, kad jeigu prašysime ekspertų ataskaito tai ar, ar analizės ateityje, e, gal galėtumėm E, pasiaiškinti visų pirma, kodėl e, iki šiol mes tokių um, eksperto ataskaitų nesulaukėme, kodėl nėra instituto pakankamo dalyvavimo. Aš manau, kad e, jeigu yra, pavyzdžiui, klausimai, jeigu yra aktualios temos analizuojamos, tai turėtų būti instituto atstovų um, mūsų posėdžiuose. Aš manau, kad jie turėtų žinoti, kas yra mūsų darbo atvarkė, nes jeigu norime panaudoti institutą savo darbę, tai reikėtų, kad komitetas sektų mūsų darbą, reikėtų, kad institutas sektų komiteto darbo atverkė ir, ir dirbtų tais pačiais klausimais, kad galėtų naudingai prisidėti prie mūsų darbo. Aš norėčiau išgirsti jūsų poziciją, kaip jūs galvojate, būtų galima pagerinti institutą darbą. Pirmininkas, ačiū, o dabar vėl žodį suteiksiu mūsų viešnioms. Paprašyti, paprašysiu uh, atsakyti kiek įmanoma į iškeltus klausimus. Ja, dank u wel. Uh, ik... Ačiū. Matau, kad mus neramina tie patys dalykai. Iš tikrųjų, darbą galima pagerinti, reikia pagerinti ir įmanoma pagerinti. Ir visų pirma reikia, reikia įvardinti pagrindinę problemą, kad mes dirbame e, savo laisvalaikiu. E, mums nėra mokama už tai, e, kad mes dirbame ir, ir net kelionpinigių negauname. Taigi sėdime čia savo sąskaitą savo laiku. Manau, kad tai yra pagrindinė problema. O dabar dėl rekomendacijų sąrašo. Manau, mes galėtumėm padirbėti šio klausimu. Galėtumėm gal po to atsiųsti tokias rekomendacijas elektroniniu paštu, juk nebūtina visuomet susėsti ir kalbėtis tiesiogiai. Aš manau, kad mm, per porą mėnesių galėtumėm parengti sąrašą rekomendacijų jums ir institutui. Uh, Aišku, turėsime tiesiog pasiremti įtikinimo gale, nes kokiu kitokių svertų mes neturime. O jeigu jūs turėtumėm, jeigu jūs turėtumėt kokių pageidavimų, tai aš manau, kad ar kokių rekomendacijų jūs galėtumėt e, tą, visą tai perduoti. Ir tikiuosi, kad bus į tai sureaguota. Dabar, ką sakė ponelio Tart dėl parlamento, dėl komiteto, kodėl mm, studijas, kodėl tyrimus atlieka kažkas kiti, mm, o ne mm, institutas. Na, aišku, ir institutas kai kuriuos darbus užsako, kad juos atliktų kitos institucijos, bet uh, Aš manau, kad labai svarbus yra būtent darbas šioje srityje. Štai aš matau, bent yra trys ataskaitos parengtos komitetui, bet e, galbūt galėtų būti to darbo daug daugiau. Dabar dėl strategijos, dėl komunikavimo. Kol kas nieko nekomentuočiau šio klausimu, bet e, norėčiau tarti keletą žodžių dėl o dėl politinės valios. Aš manau, kad jos reikėtų daugiau. Gal ties to aš sustosiu. Aišku, kad nebekartosiu, ką kalbėjau. Viena, kas mane neramina, tai ateitis. Mes prašėme, kad institutų būtų pasitikima, mes prašėm bendradarbiavimo tarp instituto ir parlamento komiteto, tačiau supratau, kad galbūt, kad instituto darbas ir toliau silpnės, ypač jeigu tai būt, jis būtų sujungtas su kita institucija. E, sakoma, kad institutas turėtų būti laikomas atskaitos tašku, bet kaip to pasieksime, jeigu institutas bus sujungtas, taigi tokiu atveju jis apskritai išnyktų. Ir manau, kad šį klausimą reikėtų patikslinti ir, ir išaiškinti. Mes tikriausiai galėtume pagerinti instituto darbą institutas turėtų imtis e, efektyvesnių priemonių ir veiksmų. Galbūt e, jis negalės pasiekti kažkokių praktinių rezultatų, jeigu jis e, staiga ims veikti žemesniu lygiu. Tai apskritai negalėsim kalbėti apie jokį atska, atskaitos tašką. Kaip kolegė sakė, Mes galim stengtis, kad institutas veiktų geriau, tačiau mes taip pat turime žinoti, ką šis komitetas e, ketina daryti su institutu. Jeigu jis bus sujungtas, tai gal apskritai nėra prasmės kažkokias rekomendacijas pateikti. Daugelį metų mes prašėme matomumo labai daug dirbome tą kryptimį, dirbdo, dirbome įvairiais lygiais ir valstybių narių, ir apskritai regionų, ir Europos. Ir mes taip pat norėjom būti atskaitos taškų savo atliekamo darbo srityje, mes prašėme pripažinimo. Tačiau jeigu mus sujungsite e, su kitu institutu, tai tiesiog teks grįžti atgal. Ir manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir jūs tokią galimybę svarstote, tačiau tai prieštarauja mūsų tikslams, kurių mes siekiame. Taigi pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai pasitikėti institutu, pasitikėti taip, kaip tėvai pasitikė vaikais, juk e, šį vaiką ir pagimdė parlamentas, taigi ir tikimės parlamento e, paramos ir pagalbos. Parlamentas turėtų pasakyti, koks iš tiesų yra instituto darbo pagrindinis tikslas. Taigi aš kaip ekspertė, dalyvaujanti ekspertų forumų manau, kad mes e, keliausime pirmyn, atliksime daugiau ir daugiau geresnio darbo, jeigu institutas tikrai galės būti laikomas atskaitos tašku. Galų gale mes esame instituto dalis, bet mes jame nedirbame kasdieną, mes uh, nesame vadovybė, mes nepasirenkam ir nesamdome darbuotojų. Manau, kad reikėtų imtis iniciatyvų ir manau, kad institutui e, reikia užtikrinti ateitį, toks yra mano prašymas. Ir norėčiau, kad pakalbėtume apie instituto ateitį ir pamirškime uh, E, institutų sujungimo klausimą, bet žinoma, kokį sprendimą be priimtumėte, mes jį gerbsime. Mm, ačiū labai. Aš norėčiau formaliai pasižiūrėti šiuos klausimus. Visų pirma, mūsų komitete didžioji dalis pasitiki jūsų darbu, mes norim, kad jūs ir toliau dirbtumėt, kad institutas plėstųsi. Tačiau bėda ta, kad institutas nėra pakankamai žinomas ir tai yra tokia bendra problema. Todėl visame parlamente buvo priimtas sprendimas, kad reikėtų sujungti du institutus. E, šis komitetas tokios nuomonės, e, tai nuomoniai nepritarė ir mums reikės sunkiai padirbėti, kad tokią nuomonę pakeistume. Tai dar nėra sprendimas, apie tai dar tik kalbama. Aš visiškai pritariu Jums, kad Jūs labai sunkiai dirbote e, steigdami šį institutą ir manau, kad reikia kad praeitų laiko, kad institutas galėtų puikiai veikti. Institutas juk e, įsteigtas e, prieš visiškai nedaug laiko. Aš norėčiau, kad institutas ir toliau veiktų, bet tokie debatai ir sujungimo klausimas yra svarstomas. Ir dar kartelį noriu padėkoti už jūsų labai atvirus pasisakymus. Taip pat norėčiau padėkoti visiems nariams, Noriu padėkoti už pasiūlymus ir manau, kad nusibrėžėm, nusibrėžėm gairias ir jomis vadovaudamiesi turėtume dirbti ateityje. Manau, kad e, reikėtų pritarti lietą nuomoniai apie koordinatorių posėdį. Nemanau, kad tai bus įmanoma atlikti kitame koordinatorių posėdėje, tačiau viename iš posėdžių jūsų nariai turėtų dalyvauti. Taigi dar kartelį noriu padėkoti svečiams, kad suradot laiko čia atvykti. Ačiū, kad pasinalinote patirtimis ir manau, E, kad e, pokalbis ir debatas buvo, debatai buvo labai konstruktyvūs, nes pateikėt pasiūlymų. Dar kartelį dėkoju. Vi går då vidare i, på dagordningen och då har vi kommit till punkten 10. Taigi pereinam prie kito darbo tvarkės klausimo, prie dešimto e, Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Aš tikriausiai turėčiau perskaityti pavadinimą anglų kalba Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2012 m.